išteklių valdymas ir stebėsena. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Nu, e, balsuojama bus rytoj vidurdienį. E, e, rytoj pr pratęsime plenarinę sesiją nuo pusės devinių iki 11 valandos vakaro. Darbo tvarkė buvo paskelbta, o dabar darbas baigiamas visiems labos nakties.